Dear colleagues. Gerbiami kolegos. Gerbiami kolegos. Pradėsime mūsų šios popietės pirmą darbo tvarkės klausimą nagrinėti. Kalbėsime apie koordinatorių rekomendacijas, kurias gavome elektroniniu paštu. Pastabų negavau, tad galėtume atsakyti, kad šios rekomendacijos yra patvirtintos ir pereikime prie balsavimo. Balsavimui naudosime balsavimo kortelėmis ir balsavimo sąrašais. ir pradėsime nuo pastabos, kurią pateikė kolega Eikaut pagal 106 darbo tvarkos taisyklę. Pradedam balsuoti. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi spėjom balsuoti, kolegos? Baigime balsavimą. Atmesta 34 kolegoms balsavus prieš, 30 už ir 3 susilaikius. Dabar balsuosime dėl 106 taisyklės prieštaravimo pagal dėl direktyvos 2008-98 dėl atliekų ir panaikino, dėl atliekų direktyvos ir panaikinimo kai kurias direktyvos trečiosios, tai dėl trečio prieto balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi spėjom balsuoti? Baigiame. Atmesta. Atmesta. 39 balsavus prieš, 21 už, 7 susilaikius. Kitas balsavimas, 12 klausimas mūsų darbo atvarkė, prieštaravimas pagal e, darbo tvarkos 106 straipsnį, autorė ponia Kostinger. Balsuokime. Balsuokime. visi spėjom balsuoti. Baigiame. Atmesta 40 balsavo kolegų prieš, 20 už 7 susilaikė. Toliau. Keliaujame prie 13 darbo turkės klausimo. dėl darybų įgaliojimo. Susijusiu su pakuočių ir pakuočių atliekų mažinimu. Suteiksiu žodį pranešėjai poniai Aukin, prašau. Labai ačiū pirmininkė. Noriu tik pasakyti kolegos, kad balsuosime e, dėl plastikinių maišelių. E, teisės akto buvo pasiūlytas labai neblogas kompromisas e, ir visos frakcijos e, paremė tą kompromisą. Labai prašau pritarti e, pasiūlymį pradėti dėrybą su taryba ir man reikia jūsų įgaliojimų. Vi ricordo Turime balsuoti absoliučia balsų daugumai, norime, kad būtų patvirtinti šie įgaliojimai. Pradedam balsuoti, kolegos. Bals, vienu balsu yra per daug. Iš EPP frakcijos. E, tai štai dabar viskas gerai, baigėme balsuoti. 68 už. Pone Aukin, turbūt geresnio rezultato nebebuvo įmanoma pasiekti. delegacija, kuri vyks į trilogą, bus sudaryta iš ponios Aukin. Aš pats būsiu jos delegacijos narys. Ponas Valdvinį, ponia Bonafė, kolega Erling taip pat, Inger Brandy, Forensa ir Evi. 14 darbo tvarkės klausimas. Norėčiau suteikti žodį pranešėjui. Ačiū, pirmininkė, kaip kolegė Aukien, aš taip pat norėčiau paprašyti balsuoti už E, dėl CO2 emisijų iš laivų ir jūrų transporto. <laughs> Taigi laukiu, ačiū. Anche in questo caso è richiesta la maggioranza assoluta. Vėlgi, turime surinkti absoliučią balsų daugumą. Balsuokime, kolegos. Ar visi spėjome balsuoti? 59 už, 7 prieš, 3 susilaikė. Taigi darybo, darybose dalyvaus kolega Farija, aš pats, kolega Fielner, Gutland, ACR frakcijos vardu kol kas neturim kolegų sąrašų. Dankan, atrodo, ECR vardu. Burns Guef vardu, Levinė žaliųjų vardu, samotė e, FDD frakcijos vardu. Dabar pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo, 15. E, kalbame apie klimato kaitos konferenciją COP20 Limoje. Turime žodinį klausimą tarybai ir komisijai. dėl 2014 klimato kaitos konferencijos. Jūs žinote, koks yra tas žodinis klausimas, rankų pakelimu galime balsuoti, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Antras žodinis klausimas dabar skirtas tarybai. Kas už? Balsuojame rankų pakelimu. Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Kitas darbo tvarkės klausimas. Europos semestras, Europos ekonominės politikos koordinavimas, 2014 metų prioritetų įgyvendinimas. Kolega Gerbrandi yra pranešėjęs šiuo klausimu. Jeigu norėtų, suteiksiu jam žodį. Jeigu ne, perėsim tiesiai prie balsavimo. Atrodo, balsuojame. Pirmasis pakeitimas. Pranešėjas prieš kas už. Balsuome rankų pakelimu. Kas prieš dabar? Pasitikrinkime elektroniškai. balsuoti. Atmesta. 36 balsavo prieš, 32 už, niekas nesusilaikė. Antrasis pakeitimas. Suderinamas su pirmuoju, pranešės prieš, kas už. Kas prieš? Pasitikrinkim elektroniniu būdu. visi spėjome balsuoti. Baigėme. Atmesta 34 balsavus prieš 31 už. Pakeitimas numeris 3, autorė pane Konečta. Kas už? Kas prieš? Kas prieš? atmesta. Ketvirtasis pakeitimas. Kolega Ivaškievičių ir autorius su pakeitimo kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Penktasis pakeitimas. Kolega Mėlov, autorius kas už. Prieš susilaikė, patvirtinta. Šeštasis, kurio yra konečina. Kas už? Prieš. Susilaikė, atmesta. Pirmasis kompromisinis pateikimas. Pateikė penkios politinės frakcijos. Kas už? Prieš susilaikė, patvirtinta. Antrasis kompromisinis pakeitimas. Penkių frakcijų. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Devintasis pakeitimas. Kolegos Ivaškevičiai. Už. Negi niekas nepalsuos už, klausė pirmininkas. Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Dešimtasis kolegės Girlinkas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. Dvyliktasis kolegos konečina. Kas už? Prieš susilaikė patvirtintas. Atmesta, pasitaisė pirmininkas, atmesta. Tryliktasis pakeitimas. Kolegos gramatikakis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Keturioliktasis. Kolegos gerbrandė už. Prieš. susilaikė, patvirtinta. 15. Kornelis Girling už, prieš, susilaikė, atmesta. 16. Kolegis Meliau. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 17. Kolegas Skle... Sk... Skrlėts atkrenta, pasitaiso pirmininkas, nebalsuosim dėl šio pakeitimo. 18. Pakeitimas, kolegus gramatikakis už, balsuojame dėl 17 pakeitimo, galiausiai, sako pirmininkas. Dėl 17, kas už 17 pakeitimą? Kas prieš? Susilaikė? Atmesta. 18 pakeitimas dabar, kas už? Kas prieš? Susilaikė? Atmesta. 19 už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvidešimtasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 21. Ir toliau kolegis Virlinkas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 22. Sklek. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 23. Gerbrandį pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 24. Sklėts pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Susilaikė Pasitikrinkime. Labai nežymiai atrodo persvara bus, ar visi spėjom balsuoti. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Dvidešimt penktasis pakeitimas. Atkrenta balsuom dėl dvidešimt šeštojo. Kas už? prieš susilaikė patvirtinta. 27. Peličiniai. Iš dviejų dalių. Pasuojame dėl pirmosios dalies. Kas už? Prieš. Susilaikė. E, atmesta. Dabar antroji dalis atkrenta. 28 pakeitimas. Sklėts kas už. Prieš. Susilaikėm. Atmesta. 29 to paties autoriaus. Kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 30. Tas pats autorius už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim. Ar visi spėjom balsuoti? Baigėme. Atmesta. Atmesta. 37 balsavus prieš, 30 už. Balsuojame dėl 31 pakeitimo kaputo. Kas už? Prie, kas prieš? Susilaikė? Pasitikrinkim elektroniškai taip pat. Ar visi spėjome balsuoti? Baigėme. Patvirtinta. Trisdešimt antras, trisdešimt trečias pakeitimai atkrenta. Dabar balsuosime ketvirto kompromiso. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Visi pakeitimai lygia tuo būdu atkrenta. Ir dabar elektroniniu balsu, balsavimo būdu balsuosime dėl viso dokumento su pakeitimais. Balsuokime. Ar galima sakyti, kad balsavimas baigtas? Patvirtinta. 53 kolegoms balsavus už. Sveikiname pranešėją. Pereikime prie 17 darbo tvarkės klausimų. Balsavimas baigtas, dirbsime toliau. Taigi 17 darbo tvarkės klausimas. Kalbėsime apie Limos konferenciją, kur bus aptariami klimato kaitos klausimai. Na, taip, tai balsavimas pasibaigė, kolegos, suprantu, kodėl judėjimo salėje daugiau. Jeigu norite likti, kviečiu pasilikti, tyliai ir ramiai, kad galėtume tęsti darbą. O jei norite išeiti iš salės, Kviečiu taip pat tą padaryti tyliai, kad galėtume likusieji tęsti darbą. Esu pranešėjęs šiuo klausimu, tad pateiksiu trumpą įvadą dėl šio projekto rezoliucijos. Con... Mes parengėme e, savo klausimus, pasiūlymus ir e, juose kalbama apie gana svarbius dalykus. Europos parlamentas e, pritarė šiems dalykams, tai yra ko, klimato kaitos priemonės, kur kas ambicingesnės. Ir mes e, rengėme suformuoti galutinę Europos parlamento poziciją e, susitikimui Limoje. Visos valstybės narės turi, e, kaip galima, daugiau sumažinti šiltnamą efektą sukeliančių dujų emisijas. Tarptautinė klimato kaitos komisija yra padariusi tam tikrus paskaičiavimus. Iki 2050 metų reikia sumažinti emisijas 50 procentų nuo 89 metų lygio. Tai reiškia, kad tokiu būdu e, temperatūra nekils daugiau kaip 2 laipsniai, lyginant e, su preindustriniu e, lygmeniu. E, galvojama apie 15 metų starimą ir rengiantis jam e, Limos konferencijoje turi būti išdėsti pagrindiniai elementai tarptautiniam susitarimui 15 metų. Atsižvelgiant į 14 metais padarytą e, pažangą pagal Devono platformą. Mes turime būti ambicingi, apie tai kalbame pasiūlyme iki 20 metų e, visoms šalims e, turi būti taikoma daugia šalė peržiūra, e, įvertinimas pažangos siekiant 20 metų tikslų. Jeigu pasveisime į dabartinę situaciją, reikia mažinti atotrukį tarp įsipareigojimų ir mokslininkų paskaičiavimų. Dėl to visi turi uh, E, prisidėti įgyvendinant e, Kopenhagos įsipareigojimus. Ir taip pat reikia užtikrinti, kad iki 20 metų 100 e, milijardų dolerių bus sukaupta specialiame fonde kovoti su klimato kaitos pasiekmėmis. E, dar keletas pastebėjimų dėl jūrų transporto. Mums reikia sparčios, ambicingos pažangos ir toje srityje tam, kad būtų galima sėkmingai e, dirbti ir apriboti šiltnamio efektą sukeliančias dujas tiek oro, tiek jūrų transporte. E, trumpai pristačiau tai, kas išdėsta pasiūlyme. Dabar e, norėčiau suteikti žodį, žodį frakcijų atstovams. Ponas Belet. Ačiū pirmininkė. E, Mes e, matome, kad e, kas vyksta e, New York'e, mes turime siekti ambicingų tikslų, kaip pirmininkas sakė, mes norime, kad rezultatai būtų teisiškai saistanti. Ir turime sklandžiai rengtis Pirmininkas nutraukė kalbėtoją dėl vertimo į anglų kalbą. Dabar problema išspręsta. Aš norėčiau atsiprašyti Karlo Heinzo Florenco vardu, kuris negalėjo dalyvauti posėdėje. Trys ar keturi e, punktai iš to, ką mes turime padaryti. Mes turime kalbėti vienu balsu Limoje ir Paryžioje taip pat spalio pabaigoje vyks vadovų susitarimas ir bus tai esmin, esminis žingsnis rengiantis klimo sutarimui. Reikia, kad valstybių ir vyriausybių vadovai priimtų įsipareigojimus ir kad valstybės testų pastangas, kad mes išlaikytume savo siekį užtikrinti, kad klimatas nešils e, daugiau kaip 2 e, procentais, 2 e, laipsniais Celsijaus, išliktų maž, mažesnė ta riba. Taip pat reikia, kad šalys ryštingai prisidėtų ir kad e, valstybių narių įnašą būtų galima palyginti ir kad būtų pateikta iš anksto informacija, kad būtų galima e, kaip geriau e, susitarti Limoje ir Paryžioje. Reikia palygintinų kriterijų. kriterijų Trečias dalykas - MRV stebėsena patikra. Reikia kad naujas susitarimas numatytų gerą atskaitomybės patikros sistemą. Uh, nes reikia kalbėti apie skaidrumą, patikras, dvigubas patikras, turime kalbėti apie e, laikymosi taisyklių e, mechanizmą, apie pastangų kontrolę valstybėse narėse e, tų valstybių, kurios prisidės prie pasirašys susitarimą. Ir tai labai svarbu, patikra yra labai svarbus dalykas. Dar paskutinis pastebėjimas mirmininkė. Reikia uh, sukurti gerą CO2 kainų mechanizmą. Bankiai Mūn apie tai kalbėjo vakar New York'e savo kalboje. Ir aš manau, kad mes turime e, galvoti apie Europos Sąjungos autoritetą mūsų apivartinių taršos leidimų sistema yra unikali pasaulyje, bet mums reikia kaip galima greičiau įdėkti struktūrinės reformas. Aš esu tikras, kad mes sugebėsime susitarti e, dėl e, šios reformos ir kad Italijai pirmininkaujant mums pavyks pasiekti daug pažangos, o baigti pirmininkaujant Latvijai. Mes turime būti ambicingi ir uh, E, tokiu būdu mes užtikrinsime aiškumą e, visiems suinteresuotiems asmenims per e, trumpalaikį laikotarpį. Dar noriu pasakyti, kad aš Kankūne, Meksikoje, COP16 susitikime dalyvavau. Ir reikia pasakyti, kad nuo to laiko mes nepasiekėme daug pažangos. Mes visi sutinkame, kad laiko nebeturime, dabar atėjo laikas dirbti ir žengti į priekį. Ačiū dabar socialistų vardu kolega Džiulainen. Danke, Herr Vorsitzender. Ja, äh, etliche von uns waren schon bei der COP. Ačiū, pirmininkė. Kai kurie iš mūsų dalyvavo COP. Sustikime Kopenhagoje, tapome liūdininkais nusivylimų, nes lūkesčių buvo labai daug, bet rezultatai menki. Turime užtikrinti, kad Paryžyje taip neatsitiktų. Koks svarbiausias kriterijus? Tai sėkmingai užbaigti Limos konferenciją klimato klausimais. Reikia pasistengti ir tuomet paklosime pagrindą Paryžiaus sustikimui. Savo pasiūlyme pirmininkas paminėjo pagrindinius blokus ir aspektus, dėl kurių turime susitarti. Tai yra dujų, e, šiltnamio efektą sukūrenčių dujų emisijų mažinimas ir taip toliau. Vakarykštis sustikimas New York'e parodė, kad Kinija ir JAV pagrindinės teršiančios valstybės yra pasiruošusios <clears throat> daryti nuolaidų. Kopenhagoje vyko tarsi pingpongas tarp JAV ir Kinijos. Jie tiesiog kaltino vieni kitus. JAV kaltino Kiniją, kad Kinija yra didžiausia teršėja ir atvirkščiai. Dabar panašu, kad iš tos padėties pajudėta. Panašu, kad dauguma valstybių, o gal ir visos, nori pradėti siekti to tikslo dviejų laipsnių pokyčio tikslo ir taip toliau. Žinoma, teks pasidėrėti dėl ko, dėl to, kas užsims kokiais veiksmais. Taip visada buvo. Jei pažiūrėtume į išsivyšiusias pramoninės šalis ir į besvystančias šalis, tai mums reikėtų labiau pasistengti Paryžiuje, tų pastangų prireiks. O dėl ES aš tikiuosi, kad mums užteks ryšto ir jėgų susitarti dėl to sustarimo. Mes pageidavome ne vieno, o privalomų trijų tikslų. Tai pareiškia Europos parlamentas ir turime surinkti kuo platesnę paramą šitam pasiūlymui. Turime patraukti savo pusėn tarybą ir komisiją. Kas apmokės sąskaitą, kas rūpinsis klimato saugos finansavimu. Turime pradėti mąstyti nekonvenciškai, inovatyviai, nes biudžetų situacija prasta, 100 milijardų eurų iš bet kur nepaimsime, reikia pritraukti privatų į sektorių, reikia viešojo ir privataus sektoriaus partnerysčių visame pasaulyje. Dar norėjau kalbėti apie subsidijas. ir apie veiklą, kuri kenkia aplinkai. Su ją vis dar susidurėma dėja Europoje. Mes turime nustoti finansuoti tokius veiksmus, tokias veiklas, kurios kenkia aplinkai. Pone Lavin per pietų pertraukas organizavo puikų renginį skirtą tirpstantiems Arktikos ledynams. Ten išgirdau, kad, pavyzdžiui, Šveicarijos UBS bankas ir kai kurie e, Vokietijos bankai atsisako finansuoti anglių kasyklas, nes tie projektai neprotingi. Tai yra labai gerai. Reikia dar labiau mažinti subsidijas, jeigu jos naudojamos netinkamiems tikslams. Pirminkė, jūsų pasiūlymas yra naudingas, mes turime diskutuoti ir uh, priimti reikiamus pakeitimus. Ačiū, ponas Duncan. Dėkoju, pirmininkė. EKR grupė sveikina šią rezoliuciją, tai žingsnis į priekį. Dabar keli komentarai. Ko mes tikimės iš teksto projekto, iš susitarimo? Pirmiausia, reikia atspindėti valstybių ekonominės realijas, išsivystimo lygį ir ateities scenarius. Reikia reikalauti iš visų valstybių įsipareigojimų pagal jų poreikius ir sugebėjimus. Turime pasiekti dviejų laipsnių tikslo. Taisyklės turi būti griežtos ir nereikia daryti pareiškimų, jeigu mes negalėsime jų pamatuoti vėliau. Reikia pareikalauti atskaitomybės iš visų valstybių, ne tik iš besivystančių, bet ir iš išsivyšysių valstybių. Mes turime padėti skurdžiausiams valstybėms susidoroti su tais iššūkiais ir reikalavimais. Norėčiau penkių rezultatų, norėčiau, kad mes jos pasiektume diskusijų metu. Turime sutarti, kaip valstybės turi įsipareigoti, ką jos įsipareigoja. Mes turime parengti gerą teksto projektą. Mes turime, kalbėdami 2015 metus, turime galvoti apie klimato kaitą ir reikiamą finansavimą. Apie technologijas ir kaip jas pasitelkti realiai, o ne vien laboratorijose ar klasėse. Tai reikštų žingsnį į priekį. Ir galiausiai finansai. Finansai yra visko pagrindas. Mes turime pareikalauti pasaulio valstybių skirti reikiamą finansavimą. Eh, rezoliucijos projektą galima patobulinti kai kuriuose vietose. Pirmas paragrafas. Jis pasiskolintas iš ankstesnių COP rezoliucijų. Bet jei pažiūrėtume į 2015 metų tikslą, Jis nerealus, netgi 20, 20 metų tikslas ne visai realu. Geriau koncentruotis į 50 procentų mažinimą iki 2050 metų. Penktas paragrafas. Raginamos visos valstybės daryti pažangą penktame paragrafe reikėtų kalbėti apie dialogą ir taip pat reikėtų įtraukti naują tekstą, kur būtų kalbama apie adaptavimą, prisitaikymą. Su šitais pakeitimais, manau, mes būtume gerai pasiruošę diskusijoms Limoje. Dėkuoju. Manau, kad EKR pateiks šios komentarus raštu kaip pakeitimus. Ponas Gebrandį, ačiū pirmininkė. Sportai yra toks svarbus neapčiopiamas dalykas kaip forma. Ne tik fizinė forma ar mentalinė, psichologinė forma, bet abiejų elementų kombinacija. Kartais matome, kad sportininkas yra visiškai neformoje ir nesugeba pasiekti pergalių. Politikoje aš tai pavadinčiau Mm, įsibėgėjimų. 2009 metais Kopenhagoje mes galvojame, štai jau įsibėgėjome, sugebėsime susitarti tarptautiniu mastu dėl kovos su klimato kaita. Bet po to mus ištiko didžiulis nusivylimas. Kai kurie iš mūsų ten dalyvavome, kiti stebėjome e, per nuotolį. Ir nuo to laiko to įsibėgėjimo mes nematėme. Dabar kelias į Paryžių driekiasi per Limą. Ir mano instinktas sako, kad mes vėl didiname greitį dėl įvairių priežasčių. Viena negatyvi. Jaučiame, kad e, laikas tiksi, virš mūsų debesų, e, virš mūsų galvų telkėsi debesys. Ženevos meteorologijos tarnyba neseniai pranešė, kad niekada anksčiau CO2 koncentracija nebuvo tokia didelė kaip dabar. JAV ir kitų pasaulio valstybių pranešimai teigia, jog gamtos nelaimės tiesiogiai susijusios su klimato kaita. Štai viena priežastis mus spaudžia laikas. Antra, privatus sektorius išsibūdina labiau nei prieš Kopenhagą. Kompanijos vis daugiau investuoja į švarias technologijas, pavyzdžiui, Kinijoje. Ta rinka auga. Į iškastinį kūrą investicijos mažėja į tas technologijas. E, JAV, pavyzdžiui, mažėja investicijos į naftą, į anglių kasybą. Rockefelleriai 50 milijardų dolerių išima iš kietųjų kūro iškasenų rinkos. Šią savaitę tai buvo pranešta. Skelbiami įvairūs pranešimai, kurie rodo, kad kova su klimato kaita, mažai CO2 emisijų išskirianti ekonomika nebūtinai pakerta jūsų pramonės konkurencingumą. Atvirkščiai, jūsų konkurencingumas, pramonės konkurencingumas e, padidėja. E, Bankimūno sušauktas susitikimas mus padrasina. Ten kalbėjo ir garsus JAV aktoriai, ir kiti žmonės, kuriems nereikia vaidinti rolės, kurie būnant tiesiog savimi, pavyzdžiui, prezidentas Obama. E, Kinija ir JAV pirmą kartą matėme kalbasi, kaip kovoti su klimato kaita ir mes, kaip ES, neturime leisti savo atsilikti. Tikiuosi, kad Europos vadovų taryba spalio 24 dieną e, neslėps galvos smėlyje, o išdrys nuspręsti dėl ambicingos pasiūlymų paketo energetikos srityje. Pirmininkė kelias į Paryžių eina per Limą. Turime išnaudoti šį pagreitį, kad Paryžiuje kitais metais būtų priimti reikiami sprendimai. Ačiū. Ačiū. Pone Rodrygės Rubio. Ačiū, pirmininkė. Na taip, jau seniai esame su tas tema susipažinę. Aš tai pirmą kartą dalyvauju viešos institucijos darbe. Ir į tuos vadovų susitikimus švelgiu šiek tiek kitaip. Man tai turėtų būti socialinių judėjimų e, pirmiausia susitikimas nes tai yra socialiniams judėjimams galimybė pateikti informaciją apie save. Dalyvau šios dienos diskusijoje. Be abejo, CO2 išmetalai yra labai rimta problema. Daug buvo kalbama apie lobistus, apie elektroninės komunikacijos priemonės. Visa tai šiek tiek gazdina nes nuolatos pasitelkiamas tas šantažas, sveikata ar darbo vietų kūrimas ir liepiama rinktis. Tūkstančiai žmonių ateis į manifestacijas New York'e. New York'e tai bus ko gero viena iš didžiausių manifestacijų šiuo klausimu per pastaruosius dešimtmečius. Žmonės e, domisi tuo, kokį pareiškimą pavyks perduoti bankimūnui. Ką tie žmonės sako? Jie sako, kad jau vyko 19 konferencijų, parengiamųjų susitikimų joms ir panašiai. Ir nepaisant to, dauguma valstybių renkasi pasyvę poziciją. Jie labiausia yra linkę, tos valstybės daugiausia yra linkusios ginti pramonės interesus lyg tie interesai būtų suderinami su žmonių sveikata ir gyvybiškai jiems svarbiais klausimais. Taigi valstybių įsipareigojimo jaučiama nedaug. Dėl to e, daug kas atrodo nepatikimai. Neseniai štai vyko balsavimas dėl išmetalų, vyko e, susitikimas piliečių visuomenės su atstovais tų vietų, kurias labiausiai palėtė klimato kaita. Mesgi pasisakėme už aiškius įsipareigojimus, siekiant nešališkumo. Mes sakėme, kad būtina visiems pasimti atsakomybę už CO2 išmetalų mažinimą. Vienas, pusantro laipsnio pakilus temperatūrai, e, reikėtų užtikrinti, kad nebebus ieškoma naftos, kad nebebus naudojamas e, ne, nebebus naudojami angliavandeniliai, kad bus e, žiūrima, kaip vystyti teis, draugiškai aplinkai pramonę ir kaip e, tinkamai tvarkyti žemės ūkį, kad galima būtų užtikrinti apsirūpinimą maistų visiems. Tai štai, šiame susitikime buvo kalbama apie tai, bet vėlgi komisija nusprendė E, iš metal, teisės teršti, suteikti toms įmonėms, kurios ir toliau daro tai, teršia, spekuliuoja tais taršos leidimais ir štai sako, kad be jų veiklos apsirūpinti elektra būtų neįmanoma. Šie, šios dienos diskusija rodo, kad visa tai nėra paremta jokiais moksliniais tyrimais, tad koks mūsų patikimumas, kai kalbame, kad būtina mažinti CO2 išmetalus, jeigu net nesugebame E, sutramdyti keleto įmonių, kurios e, nesielgia draugiškai aplinkai. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Kolega Eikaut, šaliųjų vardu. Uh, Ačiū. Uh, Ačiū, džiaugiuosi, kad kolegos irgi pasisako už pasaulinį sustarimą. Nesunku tapti ciniku, girdint visas tas gražias istorijas, tačiau aš E, patikėsiu jomis. Tik tai sakau, kovokime, iš tikrųjų kovokime už pasaulinį sustarimą. 2009-aisiais Kopenhagoje, prisimenu, plenarinėje sesijoje vyko, Strasbūrė 2009-aisiais vyko diskusija to klausimu. Dalyvavo įvairūs premjerai ir jie teigia, vyksiu į Kopenhagą. Man labai rūpi klimato kaita, turime veikti. Taip kalbėjo visi tie politikai. Plenarinėje Strasbūrė. Ir po to Kopenhagos susitikimas žlugo ir dėmesys klimatui dingo. Apie tai mes daugiau nekalbėjome nei plenarinėje sesijoje, nei po darbo, sakykime, 10 valandą, e, kur nors susitikę Atrodė, tarsi klimato kaita būtų sustojusi. Premjerai tiek daug tam skyrė dėmesio, o praėjus ketveriems metams apsimeta, kad e, tas fenomenas nebeegzistuoja. E, nors atsinaujinantis elektros e, ištekliai vis didėja Europoje kasmet penkeriais procentais, nors tie ištekliai nepinga jei pasižiūrėtume į tuos įvykius, gana keista, kad prabėgus penkeriams metams po Kopenhagos vėl kalbame, kaip gerai, kad ta tema įgauna pagreitį. Aš įtariu ir manau, kad kai kuriems politikams taip pat ir šioje salėje sėdintiems reikėtų pasižiūrėti į veidrodį ir pagalvoti, e, ką jie kalba ir ar kalba nuoširdžiai. Iš to galbūt atsirastų daugiau pasitikėjimo politikais. Nereikėtų stebėtis, kad paprasti žmonės politiką nebetiki. Galbūt reikėtų pagalvoti, kodėl taip yra. Gal nenuoseklumas yra viena iš priežasčių. Kelias į Paryžių išties eina per Perų. Neseniai aš Amsterdame dalyvavau demonstracijoje prieš klimato kaitą. Aiškiai jutau, kad žmonės, žmonėms rūpi tas klausimas, jie reikalauja, kad politinis elitas pradėtų galų gale veikti ir paremtų savo žodžius pinigais ir veiksmais. Kitaip kalbos, be kita ko ir tos, kurios, kurias šiandien girdime, yra tušios. Svarbiausias klausimas Limai yra ar Europa pasirodys patikimai. Kreipiuosi į komisiją. Komisija beje spausdina e, spalvotas brošiūras, kurias dalys New York'e apie tai, ką veikia Europa, spausdina įvairius gražius grafikus. Bet galbūt pagalvokime, ką sakė Barozo vakar vakar New York'e. Prašyčiau ištrinti iš Barozo kalbų visokius pareiškimus apie tai, kas bus pasiekta 2030-2050. Nustokite kalbėti tas nesąmonės apie 95 laipsnius. Geriausia Barozui būtų atsiminti vieną skaičių – minus 80. Tuomet gal komisija atrodo atrodytų patikimiau. ETS reforma - prekyba emisijomis. Šiandien apie tai diskutavome ir puiku, kad šio parlamento dauguma pasisako už tai, kad reikia tą sistemą reformuoti ir kad CO2 tonos kaina turėtų būti 30 eurų. Tikiuosi, kad komisija sugebės įvykdyti ETS reformą ir neišsisukinės pagal e, tuos pasiūlymus, kurias teikia pramonė. Paskutinis klausimas - finansavimas. Jau dešimt metų žadame, kad iki 20 metų mes skirsime 100 milijardų dolerių išsivyšiusios šalis. Bet ne vienais metais mes neįgyvendiname to pažado. Kaip mes išsivyšusios valstybės sugebėsime iki 20 metų skirti tą 100 milijardų e, dolerių sumą. Iš to atsiranda nepasitikėjimas europiečiais. Jie kalba garsiai, bet pažadų neįgyvendina. Jeigu tai tęsis, Paryžius bus antra Kopenhaga. Paremkime savo žodžius pinigais arba kitu atveju užsičiaukime. Ačiū. Ponas Mazuronis, prašau. Thank you, chairman. Ačiū, pirmininkė. Perų sostinėje Limoje bus surinkta jungtinių tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių 20 konferencija. Iš esmės yra paskutinė stotelė rengiantis lemiamam 2015 metų susitikimui Paryžiuje. E, dėl to konferencijoje turėtų būti nustatyti pagrindiniai visuotinio susitarimo dėl klimato kaitos elementai ir parengtas pasaulinio klimato kaitos susitarimo projektas. Mėly kolegos, atsimenant 19 konferenciją, kuri vyko Varšuvoje, ir kur man teko dalyvauti kaip tuo metu pirmininkaujančios Lietuvos atstovui taryboje, atsimenant tas e, diskusijas, galų gale viltis, kurios buvo ir pasiektus rezultatus, akivaizdu, kad Limoje tai padaryti bus tikrai nelengva. Ir tam mes turim būti pasirengę. Labai svarbu, kad šalys šiame susitikime pasiektų konkrečių susitarimų dėl šiltnamio efekto sukeliančių dujų emisijų mažinimų įsipareigojimų, kurie būtų priimti 2015 metais Paryžiuje vykstančiame COP21 susitikime. Reikia aiškiai suvokti ir pažymėti, kad vien tik ES pastangų šioje srityje neužtenka. Ir iškyla pavojus, kad po 2020 metų gali būti peržengta saugaus klimato riba. Dėl to visos šalys turi atlikti savo namų darbus ir įgyvendyti numatytus tikslus. Turėtų būti parengtas veiksmų planas konkretus, numatantis konkrečius valstybių įsipareigojimus siekiant pašalinti susidariusius netitikimus. Siekiant įgyvendinti platesnio užmojo visuotinius planus ne tik ES, bet ir kitos valstybės turi pasiekti aiškius, skaidrius ir suprantamus įsipareigojimus klimato kaitai mažinti. Būtina mažinti atotrukį tarp mokslinių išvadų ir šalių prisimtų dabartinių įsipareigojimų. Pažymėtina, kad šiuo metu valstybių prisimti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų mažnymo įsipareigojimai iki 2020 metų, lyginant su augančiu išmetimų kiekiu, yra nepakankami, kad vidutinė metinė temperatūra nepakiltų daugiau nei dviem laipsniais. Bet to siekiant ambicingos klimato kaitos politikos pasaulinių lygių mes visi privalome paskatinti ir rasti bendrą kalbą su valstybėm, verslo, finansinių institucijų, pramonės ir visuomenės atstovais. Ir tik kartu mes galim pasiekti realių rezultatų. Dėkuoju uždėmesi. Grazie. Adesso la collega Suica. Collega Suica. Labai ačiū. Norėčiau prisijungti prie šių diskusijų. Džiaugiuosi, kad e, keletą kartų mūsų komitete Buvo keletą kartų kalbama apie klimato kaitą. Rezoliucija yra gana ambicinga, toli siekinti, bet mes turime galvoti, kaip iki 20 metų 50 procentų sumažinti išmetalus. negerai tai, kad mes bandome atsispirti nuo 90-ųjų metų, bet mes turime įsipareigoti siekti, kad klimatas neatšiltų daugiau kaip 2 procentais. Mes turime siekti daugia šalių įsipareigojimų, kad iki 20 metų būtų visi pažadai įgyvendinti pagal Kopenhagos susitarimą. Noriu pasakyti, kad aš dalyvavau Kopenhagos posėdėje Europos tarybos e, vardu ir vietos regionės valdžios atstovų vardu. Buvo gana liūdna, kad niekas neišėjo nieko gero iš to e, susitikimo. Aš tikiuosi daug daugiau iš Paryžiaus e, ir džiaugiuosi vakarykščių sutikimų Niujorke. E galvokime apie Limą Paryžiuje ir e, aš tikiuosi, kad Paryžiuje mes jau galėsime apibriežti visus tikslus, apie kuriuos kalbame ir e, nekalbėsime tik apie tai, kaip nieko negyvendiname. Valstybės narės turėtų dirbti toliau, e, įnešti finansinius įnašus. Ir Aš esu taip pat už labai e, griežtą vertinimo stebėsienos sistemą. Mums reikia kontrolės. Galbūt tai yra pats svarbiausias dalykas šiame pakete, šioje rezoliucijoje. Dar norėčiau paminėti CO2 kainas. Keletą kartų apie tai esame kalbėję. Atrodo, kad mes visi. E, sutarėme, kai kas garsiai apie tai kalba, kai kas ne, bet dėl CO2 kainų mums reikia tikrai tarpusavėje susitarti. Globalūs veikėjai yra labai svarbus. JAV, Kinija, pavyzdžiui, po New Yorko susitikimo tikriausiai ir su jais pavyks susitarti. Dar norėčiau paminėti besivystančias šalis. Labai dažnai jos yra kaltinamos uh, kad neprisideda tiek, kiek kitos šalis, bet jos labiausiai kenčia dėl to, kad trūksta jums lėžų. Mano šalis, Kroatija, patyrė potvinius e, tris kartus nukentėjome pastarojų metų, bet neturime pakankamai lėšų, kad galėtume e, apsaugos priemonės deramas e, pastatyti, įdėkti. E, taip pat reikia nepamiršti oro, jūrų transporto. Ir tikiuosi, kad kartu įgyvendinsime mūsų tikslus. Ačiū. Dėkuoju. Peteris Lyzė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū visiems, kurie įsitraukė į šio rezoliucijos projekto rengimą. Jo Lainen jau kalbėjo apie ponios Liauven ir kitų kolegų e, veiklą. Buvo daug kas jau pasakyta. Ir pasirodė, kad labai svarbu yra išsiaiškinti, kaip saugosim klimatą ir kada. jeigu bus dėlsima per nelyg ilgai, jeigu išmetalai nebus sumažinti, pasieksime tą tašką, kai sunaikinta viso ko bus per nelyg daug, kad kai grįžti atgal tiesiog nebebus kaip. Rusijoje, tose zonose, kurios yra arčiau Arkties, susikaupia yra labai daug metano ir jis lypi amžino įšalo zonoje. Tai yra tos žemės, kur, kur, kur žem, dirbožėmės nečyla niekada. Atšilimo atveju tos metanas pateks į atmosferą, kad ir kiek besumažintume CO2 iš metalų, jau tuomet, kai tas metalas į, pateks į atmosferą, vėlų bus ko nors imtis. Tai yra labai konkretus ir aiškus pavyzdys. Gali nutikti taip, kad iš tiesų veikti bus per vėlų. Po šimto metų galbūt turėsime reikiamas technologijas, visi dėl visko sutarsime, bet tai nebebus prasminga. E, taigi reikėtų pasirinkti konkrečius pavyzdžius, keletą, šeši, septynis. Ir reikėtų pradėti tą procesą, kai bus galim, kad būtų galima kovoti su klimato kaita, nes gali sitikti taip, kaip jau sakiau, kad bus per vėlų, tiesiog per vėlų. Tai yra skubiai spręstinas klausimas. Būtina daryti viską, kad pasiektume tarptautinį sutarimą. Be abejo, šitas sustarimas nebus tobulas, bet jeigu kiekvienas iš mūsų galėtų įnešti savo indėlį, būtų puiku. Bet reikia, kad susitartų visi konferencijos dalyviai, tad e, būkim pragmatikai. E, situacija yra pakankamai aiški, bet reikės e, padaryti viską, kad pradėtų veikti tam tikri procesai. Ir aš manau, kad svarbiausia visiems tame procese noriai dalyvauti. Šiandien aš kalbėjau apie sektoriaus vaidmenį. kai dėl CO2 nuotėkio vyko balsavimas, balsavome, tačiau manau, kad privalu kreiptis į atskirus sektorius, kad sektoriai, kad pramonė mums padėtų pramonės sektoriai atskiri. Nes neužtenka tik, kad apie problemą kalbėtų vien tik politikai. Šios problemos sprendimą turi įsitraukti ir pramonė. Europos įmonės turi gamyklų jungtinėse valstijose. Tad negalima laukti, kad kiti už mus kažką padarytų, tik sėdėti ir laukti. būtina atsižvelgti į gerai, gerus pateikus pasiūlymus. E, Ta padarė ir nevyriausybinės organizacijos be, visa, be, be viso to. Taigi, renginys numatytas yra pasaulinis, nevyriausybinės organizacijas, kurios ruošiasi dalyvauti, aš žinau. Žinau, kaip vystosi pilietinė visuomenė, pavyzdžiui, Kinijoje, ką bando daryti šioje srityje. E, būtina, kad jos dirbtų dar aktyviau, kad Kinijoje būtų suvokiama, kok, ko galime sulaukti, jeigu klimatas atšils per nelik daug. Bet yra ir dalykų spręstinų Europoje. Turime veikti visi ir veikti išmintingai. Pilietinė visuomenė be abejo turi vaidinti savo, jei tekantį vaidmenį. Šį savaitgalį bus šaukiama didelė manifestacija ir tai be abejo yra puikia proga. Politikai ir pilietinis suomijos atstovai bei menininkai susitiks visi kartu, jie pasarų metu daug aktyviau veikia mūsų aptariamoje srityje negu kad nors anksčiau. Tad iš tikrųjų visi turime įnešti savo indėlį į tai. Ir dar vienas dalykas dėl transporto, oro transporto ir sausumos. Tie, kas yra atsakingi dėl klimato kaitos, susitiks Limoje Įbūtina, kad jų signalas pasiektų į kao ir, ir tarptautinę jūro organizaciją. E, daug kalbama apie klimato kaitą, tačiau e, daug kas ir stabdoma būtent tų organizacijų lygmenių kliūčių dar daugiau negu jungtinių tautų e, įvairiuose procedūrose ir procesuose. Taigi svarbu, kad Limoje Paryžioje būtų atliktas tas darbas, kuris yra numatytas atlikti. Jeigu Limoje ir Paryžioje nepavyks tų sprendimų rasti, jų teks ieškoti kitur. Tad manau, jau būtina kreiptis į šias organizacijas. Ir numatyti laikotarpius, kad atitinkamos organizacijos galėtų tarti ir savo žodį. Dėkoju. Ponas Panijau. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Be abejo, vyko daug tarptautinių renginių, girdėjome daugybę litanijų apie klimato atšilimą ir kokius pavojus tai kelia planetai. Visi konstatuoja, kad labai liūdna, jog neišeina žengti pirminčios rytyje. Su ponu Jolainenu buvau Kopenhagoje, mes buvome šio komiteto delegacija, atsovavome Europos parlamento ir iš tikrųjų 2009 metais patyrėme ne šiaip nusivylimą, matėme, kad visai netuo keliu pasuko tie žmonės, kurie buvo be pasiekę pergalę, buvo beveik pasiektas sutarimas. Ir galiausiai matėme, kad buvo žengstas didžiulis žingsnis atgal. Ir visose vadovų susitikimuose, aukščiausių lygio susitikimuose nuo 2009 metų matėme, kad po kiekvieno to susitikimo buvo atiriamas nusivylimas, vis didesnis ir didesnis. Na, o dabar tas aukščiausio lygio susitikimas, kuriam rengiamas į New York'e, Paryžiaus ir Limo susitikimai, atrodo, e, gali irgi nebūti išimtis, tačiau kontekstas yra šiek tiek kitokias. Matome, kad klimatas keičiasi, mes matėme, kaip e, savo pajėgas telkia piliečiai. E, dešimtis miestų pasaulyje e, sulaukė žmonių susibūrimo. 400 tūkstančių žmonių manifestacijoje New York'e buvo kažkas labai nelaukto. Ir įdomu yra tai, kad vis labiau atrodo ekonomikos srities atstovai supranta šių dalykų svarbą. Nikolas Šternsai sako, kad kova su klimato kaita turi vykti reorientuojant investicijas į tas technologijas, kurios yra maža anglės. Ir neseniai štai buvo paskelbtas tarptautinio e, valiutos fondo dokumentas, kur sakoma, kad būtina netrikdyti ekonomikos vystimuisi kovojant su klimato kaita, bet buvo pabrėžta, kad kova su klimato kaita stimuliuoja įmonių veiklą. New York'e net viena iš Azijos pramonės įmonių popieriaus gamybos įmonės sakė, kad e, negalime kirsti tų pirminių miškų. E, matome, kad dar kažkur, kažkuri viena iš įmonių atsisakė iškastinio kūro naudojimo savo veiklai vystyti. Taigi visuomenė atrodo pasiekė reikiamą brandos lygį ir supranta, apie ką mes čia kalbame. Ekonomikos e, sferos atstovai atrodo irgi vis labiau suvokia klimato, kovos su klimato kaita svarbą. Ir atrodo, e, net energijos gamybos rytyje siūloma pasitelkti į tvarius, e, išmanius šaltinius, tokius kaip saulės baterijas ir panašiai. Tad atrodo atsiranda reikama e, iniciatyva, bet reikia numatyti taisyklės ir padaryti viską, kad tos ilgalaikės investicijos būtų rentabilesnės negu tos investicijos, kurių tikslas yra greita trumpalaikė nauda. Tad štai mes politikai matome, kad atsiranda bendras problemos suvokimas. Ir dar šyrit girdėjau diskusijas apie CO2 nutekėjimą. Ir matome, kad ta žodžiai yra, bet matome, kad kol kas dėja darbų mažai ir dėl to yra liūdna. Grazie. Anche per questo. Dėkoju. Ačiū už tą tokį poetinį nukrypimą, sako pirmininkas. Kolega Valsė, prašau. E, Labai ačiū, pirmininkė. 2009-aisiais aš e, dešimt mėnesių buvau Europos parlamento narys ir buvo, buvau pakaitinis e, šio komiteto narys. Tuomet mes renkėmės Kopenhagos sustikimui. Praėjo dešimt metų bent man toks jausmas, kad laikas sustojo. Uh, girdžiu tas pačias diskusijas e, apie Europos Sąjungą, apie parlamentą, apie atsakomybę, ambicingus tikslus. Tai yra viskas gerai, parodykime pavyzdį, bet girdžiu žaliuosius, žalieji kalba apie dar e, didesnės ambicijas. Dauguma atrodo pritarė jiems, bet prieš Kopenhagą lygiai taip pat viskas buvo. Tai koks yra bendras varik, vardiklis? E, E, JAV, Kinija praeitą kartą nenorėjo prisidėti prie mūsų. New York'e Alas Goras e, reiškėsi ir e, vyksta diskusijos, ar JAV, ar Kinija, kas didžiausias teršėjas, kas turėtų gauti aukso medalį už taršą, ar abiem sidabro medalius duoti. Taigi jie taip pat turi prisijimti savo uh, atsakomybė, tai yra globali problema. ES vienų veiksmų nepakanka, mes galime apsišluoti aplink savo vartus, bet reikia globaliai spręsti šią problemą ir mes atsakingi už 13 procentų emisijų. Mes taip turime e, siekti savo tikslų, turime sutelkti pilietinę visuomenę, niekas dėl to neabejoja. E, uh, ES daugiau kaip 500 milijonų gyventojų, valstybių, vyriausybių vadovų, ar jie turi visi kažkokį politinį svorį, ar turime pakankamai lobistinių galių, kaip apie Europos parlamentą valstybės narės visi turi e, prisidėti ir visi turi būti laikomi atsakingais, kitaip mes nepasieksime norimų rezultatų. Mes e, norime saistančių tikslų, e, prižiūrimų, įgyventinamų ir turi kažkas atsakyti, jeigu tie tikslai bus neįgyvendinti ir taip pat reikia pritraukti didžiausius teršėjus, kitaip nieko nebus. Ačiū, dabar pasisakys E, vicepirmininkas Javor. Ačiū gerbiami kolegos. Šiandieną kalbėjome apie tai, kaip svarbu kovoti su klimato kaita ir ką dar padaryti. Galime kalbėti apie įvairius dalykus - žalę ekonomiką, visuomenę, apie realius pokyčius ekonomikoje, pereimą apie tai, kaip e, iš naujo struktūrizuoti visuomenę, kad užsitikrintume tvarę energetikos politiką, demokratiškesnę mūsų visuomenėms. Bet e, aš galiausiai noriu paminėti vieną dalyką ir akcentuoti jį jums. E, reaguoju tai, kas sakė ponas Lyze. Jisai visiškai teisingai kalbėjo apie lūžio tašką, labai teisingai pasakyta. Yra situacijų, kai globalioje aplinkos sistemoje pasiksime lūžio tašką ir paskui nebebus kelio atgal, nebesukontroliuosime po to situacijos. Tuo pačiu metu kolega Lyze kalbėjo apie lūžio taškus, tarsi jie kažkada atsitiktų tik ateityje, tarsi jie tebe būtų horizonte kažkur. Bet kolegos turiu prastų naujienų, jiems tie lūžio taškai nėra kažkur už jūrų marių, bet jie yra prie pat mūsų kolega Lyzė kalbėjo apie metaną, apie įšalą nuolatinį Sibirę, kur yra daug metano ir kalbėjo apie tai, kad įšalas gali atšilti, ledas ištirpti. Uh, Bet tai neatsitiks kažkada, jau dabar taip vyksta, šiais metais mokslininkai paskelbė straipsnių sakančių, kad jau viskas vyksta, taigi lūžio taškas jau prie pat ir už jo mes nebegalėsime e, susigražinti, sukontroliuoti padėties, taigi turime e, žiūrėti šią problemą, kai labai e, aktualią. Po 30 metų e, kažkas atsisuks ir sakys, kokios tada bus, buvo jūsų pragmatiškos idėjos, ar kalbėjote apie JAV, Kiniją, apie pragmatinius dalykus. Bet tiksliau jie to nebeklaus mūsų, jie klaus mūsų, ar jūs padarėte viską, kas buvo jūsų galioje. Uh, kad galėtumėte užtikrinti orų priimtiną visiems gyvenimą. Būtent už tai mes esame atsakingi. Europos Sąjunga, aišku, viena negali nei kovoti, nei laimėti to mūšio. Mes matėme tai praeitie ir matome dabar, kad mes esame aktyviausias regionas. Europos Sąjunga yra pagrindinė veikėja tarptautinėje arenoje mes, būtent mes, e, atliekame sunkiausią darbą ir mes galime dirbti veiksmingai, galime būti tarpininkai, užtikrinti, kad tarptautinė bendruomenė prisimtų savo atsakomybę, kad visi susitelktų. Mes neturime uh, E, bijoti, mes turime būti ambicingi. Jeigu mes nebusime pakankamai drąsus, niekas už mus to nepadarys. Niekas kitas taip e, atkakliai šio mūšio nekovos. Mūsų kaip ES uždavinys tai yra ir mūsų ES parlamento užduotis yra būti drąsiems. Manau, kad mūsų aplinkos saugos komitetas e, už tai yra atsakingas. Turime padaryti taip, kad parlamentas ir ES atliktų tą darbą, kurį privalo atlikti. Toks yra mūsų pašaukimas, mūsų misija ir nepamirškite, kad jūsų vaikai ir anūkai klaus, ar jūs padarėte tai. Dėkoju vicepirmininkui Jabor. Dabar kalbės kitas kolega, kui kolegė Gardinė. Dėkoju. Nuo 2008 dirbu Europos parlamente, šiame komitete. Taigi man žinoma, kas buvo ta mistinė Kopenhagos konferencija ir kas ten vyko. Daugelis mūsų ten vyko ir kartu išgyvenome tą tokį ne, ne, negerą potyrį. Mums buvo sakoma, kad ta konferencija bus iš tų, kai problemą pagaliau pavyks išspręsti. Dalyvavo daug žiniasklaidos atstovų. Lūkesčiai buvo labai dideli siejami su ta konferencija. Na ir galiausiai e, matėme, kad jį virto visišką katastrofą. Aš tuomet dar buvau naujokė politikos rytyje. Ir Mane stebino tie dideliai lūkesčiai. Aš buvau anksčiau susitikusi su, su Amerikos senato atstovais. Respublikonai, suprantama, nenoriu, nenorėjo negirdėti, kad kalb, kalbant apie klimato kaitą. Tuomet buvo sakoma, kad niekada, tai yra Junktinės valstijos, nepaž, nepasirašys tokio susitarimo. Jie atmetė galimybę, kad Barakas Obama pasirašytų ką nors tokio. Ir buvo manoma, kad pasirašęs nors prezidentas pasielgtų antikonstituciškai. Tai va, ir matėme, kokia susiklosti realybė. Mums buvo sakomi tam tikri dalykai, kokie jūs jau žinote. Ir kai buvo Europoje pasakojamos tos pasakos apie tai, kaip bus viskas geriau po tos konferencijos, buvo sunku patikėti. Ir um, paskui Europos Sąjungo ištiko krizė, jos dramatiškos pasiekmes, teko pažvelgti realybėje akis. pamatėme labai konkrečias problemas. Nes matėme, kad sutarimo šiais klausimais trūksta. Siekiant pasaulinio sutarimo. svarbu iš tikrųjų diskutuoti su visais. Ir būtina pasiekti konkrečių rezultatų, nes priešingų atveju e, sunku bus kažko tikėtis. Manau, kad Lima ir Paryžius bus tie momentai, kurie padės ko gero to pasaulinio sutarimo pasiekti. Nes vietoj to, kad būtų sakoma, kad e, turime elgtis drąsiai, eiti pirmin ir taip ir panašiai, aš manau, kad turime kalbėti labai konkrečiai. Jeigu mes pasaulinių visų išmetalų e, išmetame tik 8 procentus, mūsų yra mažuma, galbūt mes galime kažką tokio papildomai nuveikti, bet reikia, kad tie 88 kiti procentai sureaguotų tinkamai rimtųsi veiksmų savo ruoštų. Tai štai, Tikėkime, kad tas pasaulinis sutarimas bus pasiektas, nes manyčiau, kad tai yra vienintelis būdas su problema kovoti. Manau, kad tarp tokių palankių sąlygų kaip dabar anksčiau nėra buvę. Ir aš tikiuosi, kad galiausiai ši, ši mūsų veikla bus vainikuota sėkmės. Ačiū, Elizabeta. Kolega Lovin. Thank you, thank you very much, Chair. And... Ačiū. Pirmininkė, norėčiau padėkoti kolegoms, kurie e, šiandieną e, mūsų su Džiaulaninu ir Piteriu Lyze e, organizuotame renginyje vyko neblogos diskusijos ir pasinaudodama proga norėčiau dar papasakoti jums apie tai, e, kas vyko per tą renginį. Buvo atvykę keturi e, mokslininkai, kurie užsima arktimi, okeanų tyrinėjimu ir buvo pateikta e, naujausios informacijos apie klimato kaitą, poveikį vandeninams, kaip sakė kolega Davor, apie lūžio tašką. Mes iš tikrųjų kai kur jau pasiekėme tą e, lūžio tašką dėl jūros lygio kėlimo. Neseniai dvi mokslininkų grupės priejo prie labai panašių išvadų. Gegužės mėnesį buvo paskelbti tyrimų rezultatai Vašingtono ir Kalifornijos universitetų, tai yra mokslininkai. Ir abiejose Tose studijose kalbam apie tai, kad tirpsta e, arkties e, ledas. E, tos grupės mokslininkų dirbo nepriklausomai viena nuo kitos ir kalbėjo apie ledynų tirpimą, sakė, kad kai kuriais atvejais jisai jau yra negryžtamas reiškinys, kartais kai kuriuose vietose iki keturių metrų jūros lygis pakilo ir tikriausiai gal tiek nepakils šį šimtmetį mm, jūros lygis. E, gal mes mums pasiseks, bet kaip greitai e, tas kilimas vyks e, priklauso nuo mūsų, nuo politinių sprendimų. Mes galime pristabdyti tą kilimą, bet vis tiek jisai vyks. Mes galime uh, užkirsti kelią kad lėčiau kiltų tas jūros lygis, bet e, tas pats atsitiks tirpstant kitiems ledynams. Antarktika, jeigu visa, ištirptų visas ledas Antarktikoje, tai būtų 50 metrų pakiltų jūros lygis ir turime kažką daryti, kad taip neatsitiktų, kad nuo to nekentėtų būsimos kartos. Dėl vandeninų rūkštėjimo tai taip pat labai didelį susirūpinimą keliantys e, reiškinys ir tai nėra kažkas parengta m, mm, prognozėmis labai lengva e, atlikti tyrimus. pH lygis e, vandeninuose mažėja ir netgi mm, jeigu pasižiūrėsime tą dviejų e, laipsnių elementą, e, tendencijos kelia labai didelį susirūpinimą. E, E, matome, kas darosi su kalciu. E, vandeninai rūkštėja pagal dviejų koeficientą ir niekada taip greitai nevyko pokyčiai planetoje. Yra tam tikrų nuotraukų padaryta, kur e, galima pasižiūrėti, kaip viskas vyks. Jeigu e, pH lygis sumažės taip, kaip prognozuojama iki 50 metų, tai kai kurie e, jūros gyvūnai, kurie sudaro labai svarbę marsto grandinės dalį, nebegalės e, daugintis ir tada e, kils ne tik tai ekologinės, bet socialinės ekonominės problemos akvakultūrai. Mes jau matėme jav, kas įvyko uh, akvakultūra, e, žmonės užsimantis austrių gamybą kenčia būtent nuo rūkštėjimo. Arkties e, dugne taip pat e, buvo kal... įvyko pokyčiai, apie tai kalbėjo Piteris Lyze. Jeigu mes kalbame apie pereimo pasikeitimų kaštus, turime galvoti, lyginti juos su ateities išlaidomis kaštais, pavyzdžiui, potvinių. Ir šiais metais mes matėme neregėtus, pavyzdžiui, potvinius Švedijoje vakarų pakrantėje, anksčiau niekada to nėra buvę. Taip pat matėme didžiulį išgyvenome didžiulį miško gaisrą, patį didžiausią per e, neseną istoriją ir tai aišku kainuoja ekonominė prasme labai daug ir mes turime šį elementą į diskusiją e, įtraukti, kai kalbame apie e, problemas pramonės, pavyzdžiui, keičiantis. Seminare taip pat e, Eurocall e, vadovas dalyvavo, aš paklausiau, ką jūs e, veikiate, kaip jūsų planai, strategija ateičiai atrodo? Mm, ar ketinate sustabdyti anglės gavybą, tą reikia padaryti, jeigu norime e, užsitikrinti tą dviejų e, laipsnių tikslą. Atsakymas buvo neigiamas, tokių planų nėra ir tai taip pat yra įdomu. Mes žinome, kad reikia politinių įsipareigojimų, reikia planų, kartais net draudimų tam, kad pramonė kažką pakeistų. Ir e, mes turime, ši politikų karta turimtis tokios atsakomybės, turime suteikti galimybę atsinaujinančiai energetikai būti pelninga, lyginant su iškastiniu kūru bet e, kol kas taip nebus, kol CO2 tona kainuos 5 eurus. Mes turime kažką daryti ir e, Europos taryba, vadovų taryba turi turėti labai toli siekiančią poziciją dėl naujų saistančių tikslų energijos efektyvumo srityje. Aš tikiuosi, kad uh, E, bus prisimta ta atsakomybė ir e, kitoje taryboje bus priimtas atitinkamas sprendimas. Ačiū. Grazie, signor Presidente. Nas Grisi. Uf. Ačiū. Ponas Gžyb, atsiprašau. Manau, kad mes esame buvę pernelyg e, optimistiškai nusteikę anksčiau. Dažnai atsitinka taip, kad mūsų lūkesčiai yra pernelyg dideli ir paskui mes labai nusiviliame. Daugelis signalų rodė, kad Kopenhagoje tikrai nepasieksime sėkmės, netgi Tai matėsi iš dvi šalių dėrybų. Aš buvau Europos, komitet, Europos reikalų komiteto pirmininkas Lenkijos parlamente tuo metu ir aš gaudavau tokią informaciją tuo metu, kuri rodė, kad neužtikrinsime tokios sėkmės e, Kopenhagoje. Ir kol didžiausi teršėjai neprisijungia, mes negalime pasiekti to labai trokštamo susitarimo. E, Kita vertus, matėme ir pozityvių signalų. E, pramonėje buvo priimti tam tikri susitarimai taikyti naujausias technologijas ir mažinti tokiu būdu emisijas. Ir jeigu pasižiūrėsime į e, tas pramonės rytis, e, kurioje naudojama daugiausia energetikos išteklių, tie taip pat susitarimai buvo priimami, bet mes turime siekti pažangos laipsniškai žengdami į priekį, pasitelkdami tas geriausias e, technologijas. E, vėliau sutikimai vyko Varšuvoje, e, Čekijoje, dalyvaujant visoms suinteresuotoms valstybėms narėms, taip pat subjektams, kurie veikia cemento, metalo pramonėje ir panašiai. Tokie E, susitikimai vyko. Kas toliau dėl kito aukščiausio lygio susitikimo neturiu didelių lūkesčių, bet e, noriu pasakyti, kad yra būtina užsitikrinti globalų susitarimą. Mus spaudžia laikas, dėl to reikia pasiekti, kaip galima greičiau pažangos. Galbūt e, tobulų sprendimų neprimsime, bet turime e, suvokti, kokia yra realybė. Dar noriu pasakyti, kad mes galbūt turime geriausius ketinimus, bet mūsų partneriai gali juos suprasti kitaip. Pateiksiu Jums vieną pavyzdį. Sustarimas dėl aviacijos e, išmetalų mažinimo. Situacija yra tokia, kai kurie oro bendrovių operatoriai negauna e, leidimo skristi virš Sibiro, kiti gauna. E, tai yra operatoriai, e, kurie yra iš trečiųjų šalių, ne iš ES ir jie laimi konkurencinėme žaidime. Ir jų pajėgumai yra didesnė negu ES operatorių, kadangi tų, kurie laikosi reikalavimų griežtesnių. E, Europos Sąjungos pramonė prie to yra prisidėjusi, nes iš dalies jį perkelta į trečiasią šalis dėl pigesnės darbo jėgos, dėl e, švelnesnių reikalavimų gamybos. Jeigu pasižiūrėsime, kas buvo prieš e, dėjus metus, tekstilės e, pramonė, e, kaip veikė Bangladeše Dakoje, kai, pažiūrėkime, kas buvo, kai e, fabrikas sugriuvo. Ir Bangladešas daugiausiai dirba Europos Sąjungai, teikia prekes Europos Sąjungai, skaitant Lenkijos rinkai. E, mes labai daug kalbame apie įmonių socialinę atsakomybę. Deja, daugelis bendrovių visiškai nesilaiko standartų. Dėl to vietos gyventojai kenčia, e, klimatas aplinka nukenčia, o mes e, tam tikrą prasme tuo naudojamės. E, tokia nemaloni išvada, bet reikia ją išsakyti šiandieną per mūsų diskusijas. Noriu dar pasakyti, kad yra daug veiksnių, kurie yra svarbus kai vyksta e, daugia šalios plačios darybos. Reikia juos atsižvelgti, norint mums pasiekti tikslų e, skirtų sušvelninti klimato kaitos pasiekmėms. Ir kartai susidaro paradoksalių situacijų. Pramonė, kuri Kinė e, gamina atsinaunančios energetikos įrangą e, klesti. E, kalbu apie vėjo, o saulės energijos e, įrenginius. Bet e, ta gamyba reiškia, kad yra daugiau ir teršiama. Atitikimai yra, tie skirtumai yra labai dideli. Ne tik tarp ES ir kitų šalių, bet net ir ES. Neseniai Vokietijos vyriausybė nutarė sumažinti paramą atsinaujinančiai energetikai. Ne todėl, kad atsinaujinančios energijos e, gamintojams nereikėtų paramos, bet todėl, kad tai daro poveikį energijos išteklių kainai nes e, e, tokia energetika pagaminta e, iš atsinaunančių šaltinių yra brangesnė, ne visos šalis gali savo tą leisti, kai kurios ir pasirinko kitą kelią, nors norėtų ir paremti tokią energetiką. Mes turime sukurti, kaip galima, vienodesnės sąlygas ir siekti mūsų tikslų, kaip galėdami. Galiausiai noriu dar vieną dalyką paminėti, kuris yra gan aktualus ir vis grįžta mūsų diskusijose. Mūsų kaimynė Ukraina turi pramonę, kuri naudoja daug energetikos, tačiau e, savivaldybių lygmenių nėra jokių paskaičiavimų, netgi neįvesti yra dujų skaitikliai. E, buvęs e, užsienio reikalų ministras yra pasakęs, kad jeigu mes tikrai norime padėti Ukrainai, neturėtume ieškoti alternatyvių dujų tiekimo e, kelių, bet galbūt būtų geriau E, finansuoti e, dujų skaitiklių įsigijimą. ES galėtų tą padaryti. Tai būtų kažkoks konkretus pasiekimas ir būtų galima atlikti konkrečius paskaičiamus įvertinimus ir paversti juos prioritetais. E, sunku galbūt tai bus įgyvendinti, bet 10 milijardų kubinių metrų būtų galima Ukrainoje sumažinti energetikos vartojimą. Jeigu norime, norime e, geriau apsaugoti klimatą, aplinką, turime kalbėti apie skirtingus metodus. Vienas metodas būdas netinka visiems. Reikia kalbėti ne, ne tik apie skirtingus tikslus, bet ir Europos e, Sąjungos narių ypatumus E, apie tai, kad Europos Sąjunga nori būti lyderė, bet taip pat reikia nepamiršti kaiminių mūsų partnerių. Ačiū. Tempo abbiamo altri due interventi. La... Dėkoju. Dar turime du norinčius kalbėti kolegas. Pone Višnevska, ačiū ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, jeigu nebus sutarimo dėl klimato, dėl priemonių kovai su klimato kaita, tikslų nepasiekime. Nekartosiu čia tų argumentų, kurie buvo išdėstyti jau šiandieną. Norėčiau paminėti tik apie rezoliuciją, norėčiau paminėti tik trečią rezoliucijos dalį. Mes kasmet padarome tą pačią klaidą. Kalbame apie šalis, kurios jau pačios persimėsi pareigojimus mažinti išmetalų kiekį. Ir dažniausiai tai yra Europos Sąjungos e, šalis. Jos vis toliau ir toliau įsipareigoja tai daryti. Mes aišku suprantame, kad pastangas tolesnės dėti yra būtina. Tačiau Europos Sąjunga jau yra toli pažengusi šioje srityje. Tačiau visas šias iniciatyvas turi sitraukti tie, kas išmeta daugiausia CO2 uh, e, iš metalų. Jeigu didžiausiai teršėjai neįsipareigos bent 10 procentų sumažinti savo išmetalus, nieko nebus. Būtina vykdyti vieną šalį spaudimą tam, kad e, išmetalų kiekis mažėtų. E, jeigu mes prisimsime vieną šalių įsipareigojimus patys, tai tik tai pradžiuginsim tuos, kurie jokių mažinimo tendencijų net neketina pademonstruoti. Tai jeigu pažvelgtume pasaulinį kontekstą, e, kaip sakė mano kolega, situacija yra štai kokia. Jis kalbėjo apie gamybą už ES ribų. Na taip, taip. Tų išmetalų nemažai e, į atmosferą paleidžiama iš kitur nei ES. Pramonė yra iškelta dažniausiai už ES ribų. Ir ne tik dėl to, kad ten kitose šalyse randama pigesnės darbo jėgos, bet ir dėl to, kad kitose šalyse, ne ES valstybėse, e, teisės aktai susiję su uh, klimato apsaugos ir aplinkos apsaugos reikalavimais yra žymiai švelnesni negu mūsųse. Mūsų ES ekonomika e, turėtų plėstis ir turėtų ir kitimtis reikiamų įsipareigojimų. Kolega Groti yra paskutinis kalbėtojas šią temą. Ačiū. Išklausiau visų šių pasisakymų. Ir nemanau, kad čia egzistuoja koks nors stebuklingas sprendimas kovojant su klimato kaita. Tiesiog turime elgtis atsargiai ir realistiškai. Būtina nebekartoti to, kas jau buvo daugybę kartų sakyta. Visose mūsų valstybėse, mūsų šalise visi laikomės mums būdingo požiūrio. Ir be abejo sunku vienur priimtus sprendimus importuoti pas save. Lenkijos, pavyzdžiui, prioritetai ir, ir kontekstas yra skirtingas nuo kitos, kurios nors ES valstybės. Ir kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, energetinis saugumas yra vienas iš didžiausių susirūpinimų, kitur taip nėra. Pramonės reikalų komitete, aplinkosaugos komitete. Mes bandome išsiaiškinti, kokią kryptį geriausia rinktis, tačiau nepamirškime vieno dalyko. Arba elgsimės išmintingai ir pasieksim tam tikrų tikslų, arba galime nedaryti nieko. Bet dabar mūsų situacija yra tarpinė. Neturime jokių planų, net nekalbame nieko apie saug, saugiklius kažkokius, tai yra pati blogiausia situacija, kai niekas neaišku. O rezoliucija turi atitikti tuos dalykus, dėl kurių mes balsavome. Nes kartais nutinka taip, kad kalbos yra pasakomos labai gražios, siekiai vis didesni, vis platesnio užmojo, tik tai, kai tenka prisimti konkrečius įsipareigojimus, pasidalinti naštą, nutinka taip, kad visi lygtai kiekvienas traukiasi į savo kampą. Esu demokratas. Suprantu, kad visi turi stengtis, vieni iš to laimi, kiti pralaimi, tačiau reikia turėti labai aiškius ir realistinius tikslus. Ir susitarti, dėl to, kokios procedūros laikytis. Aš suprantu, kokie klausimai iškyla, koks susirūpinimas reiškia. Vokietijoje, pavyzdžiui, energijos kaina yra didelė. Tačiau konkuruojame su Pietų Koreja, kur kainos yra dempinguojamos. kuriamos darbo vietos pramonės sektoriuje. Regione, kur kalbam apie struktūrinį silpnumą, daug, sakoma, kad daug kas yra per brangu, tačiau darbo vietų sukurti pavyko, nes buvome kūrybingi, pavyko pasiekti ekonomikos augimą. Tačiau reikia atsijėti ekonomikos saugimą ir CO2 išmetalus. Nereikėtų jų susijęti kartu. Manau, kad tai būtų teisinga kryptis. Uždirbti turi visi, be abejo, įmonės turi turėti galimybę veikti. Nėra vieningo recepto visiems – Lenkijai, Vokietijai, Kiprui ir, ir kitiems. Panacėjos čia būt negali. kai padiskutuojame su kolegomis iš Prancūzijos, be abejo išgirstime dar skirt, vieną skirtingą nuomonę. Turime visi žengti vieną kryptimį ir tą daryti iš tikrųjų, ne tik apie tai kalbėti. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Ačiū visiems kolegoms už įdomią diskusiją. Ir dabar žvelgiu į Europos komisijos atstovę ir suteiksiu žodį jai pasisakyti. Uh, uh, Sveiki, laba diena, gerbiami nariai. Visų pirma, padėkosiu parlamentui už stimuliuojančią diskusiją. Ji ir gili, ir nuomonių įvairovė vyrauja, todėl akivaizdu, kad visi supranta, kokie dideli iššūkiai mūsų laukia. Dabartinė pasaulinė situacija yra gan daug žadanti. Praeitą savaitę New York'e pati mačiau, kaip šimtai tūkstančių žmonių išėjo į demonstracijas gatvėse. Girdėjau, kaip įvairių valstybių lyderiai pasisakė, kad yra pasiryžę prisidėti prie pasaulinių pastangų ES pagrindiniai partneriai irgi imasi veiksmų. E, beprecedentis atvejs yra JAV pastangos. JAV kilstelėjo savo veiksmus į naują lygį. Kinijos 12 penkmetis taip pat numato svarbių veiksmų e, kovoti su klimato kaita. Jie taip pat netrukus ketina įvesti nacionalinę prekybos emisijomis sistemą. Mastant apie Europos politikos ankstesnę sėkmę, tai partneriai dažniausiai pažymi atsiejimą emisijų nuo gamybos tai, ką mes įgyvendiname ES, tai vairūs reglamentavimo dalykai. Jais partneriai vis labiau domisi ir semėsi įkvėpimo, kad mažintų CO2 išmetimus. Pateiksiu vieną pavyzdį. Bankimūno aukščiausio lygio susitikime Pasaulio bankas pasiūlė nustatyti kainą už CO2 išmetimus. Iš, išmetimus. 73 valstybės pritarė ir 11 tūkstančių bendrovių kompanijų pritarė tam pasiūlymui. Tai įrodymas, kad nuo abejingumo pereinama prie veiksmų. Turime tęsti šitą ambicingą liniją. Tarptaut Tarptautinė klimato kaitos komisija teigia, jog jeigu nebus imtasi veiksmų, nebus susitarta e, Paryžiuje iki e, šimtmečio pabaigos temperatūra gali išaukti 3,4 laipsnio vidutinė temperatūra, o tai jau būtų kritinis lūžio taškas. Dabar baigiamoji lemiama fazė Limoje turi būti priimti susitarimai, kurie paklotų pagrindą tolesniam žingsniui iki Paryžiaus. ES tikslas yra parengti reikiamą informaciją ir užtikrinti informacijos apsikeitimą, kad partneriai kalbėtųsi, įvertintų išdėstytų savo įsipareigojimus dėl mažinimo. Mums reikia susidaryti realų vaizdą, kokia situacija pasaulinėje bendruomenėje. Tai pagrindinis tikslas. Mes turime suvokti, kokia kryptimi tarptautinė bendruomenė juda. Ar mes artėjame prie to dviejų laipsnių mažinimo tikslo? pasistengime užtikrinti, kad Paryžiaus sustarimas būtų tvarus. Tarp dviejų laipsnių tikslo ir tolesnio mažinimo yra tam tikras spraga. Turi būti tam tikras spraga, tam tikras tarpas, kurį turėtų užpildyti moksliniai tyrinimai, moksliniai siekiai ir toliau technologijos pažanga mokslininkų išvadas reikia priderinti prie tų siekių. Turime spręsti adaptacijos ir finansavimo klausimus. Aš džiugiuosi, kad jūsų rezoliucijoje tai pabrėžiama. Išsivyščiusios valstybės turėtų tikslinti savo žinę. Procesas turi būti nuoširdus ir atviras mūsų partneriams, kad jie jaustųsi galį dalyvauti pasaulinėme, pasaulinėme procese, tuose neišvengiamuose pokyčiuose. Ir galiausiai, Limoje reikia parengti teksto projektą. Iki Paryžiaus liko 14 mėnesių. Reikia pradėti dėrėtis dėl teksto, nes reikalaujama pateikti teksto projektą gerokai prieš lemiamas dėrybas Paryžyje. Vadinasi, Limoje reikia apžvelgti tas skirtingas mozaikos dalis, kurios sudarys politinio sustarimo paketą. Tai sudarytų sąlygas šalims apžvelgti bendrą situaciją ir <clears throat> priartėti prie sustarimo. Ačiū. Ačiū komisijai. Diskusijos šią temą baigiamos. Tiesiog nurodysiu, kad pakeitimus dėl rezoliucijos reikia pateikti iki spalio 18 dienos 12 valandos. Balsavimas vyks e, lapkričio 5 dieną komitete, o plenarinėme posėdėje lapkričio 24 dieną. Tai vyks Strasbūrė. Štai išnagrinėjome 17 klausimą. Anksčiau minėjau, kad darbo tvarkė papildyta naujų punktų. Tai žodinis klausimas komisijai. Kokia pažanga dėl įvairių aplinkosaugos pasiūlymų? To pageidavo ponas Eichhout, žaliųjų frakcija. Suteiksiu jam iš karto žodį, jis pristatys temą, o po to komisija. Ponas Eichhout, ačiū pirmininkė. Šiandien kalbėsiu paskutinį kartą ir su manim šiandien bus baigta. Noriu pratesti tas diskusijas su komisaru Potočnik prieš vasaros atostogas šiame komitete. Jis aiškiai yra pareiškęs, kad žodinėme klausime paminėtos sritis prieiga prie teisingumo, e, tvari maisto, maisto su, sunaudojimas, aplinkosaugos klausimai ir aplinkosaugos disruptoriai, aplinkos disruptoriai. Jis pareiškė, kad pasiūlymai parengti prieimimui, tačiau po to nieko apie juos nebegirdėjome. Mus tai glumina, kas vyksta komisijoje. Darbo programoje tie pasiūlymai paminėti. Buvo iš anksto pranešta, kad tie pasiūlymai bus pateikti, parlamentas priėmė ir rezoliucijų, ir iniciatyvos pranešimų apie tuos klausimus. Viskas padaryta. Tačiau jie, tie klausimai, užblokuoti. Taigi, kas vyksta komisijoje ir kokios kliūtys neleidžia komisijai tų pasiūlymų pateikti. Įsiskaitykime, kas pasakyta septintojame aplinkosaugos veiksmų programoje. Tai įstatymas, europinis teisės aktas, privalomas dalykas. Pacituosiu, vienas iš prioritetų numeris keturi yra štai koks. Europos piliečiai turi gauti priega prie teisingumo aplinkos saugos klausimais. Toliau, Dar vienas ketvirtas prioritetas. ES turi vykdyti patikrinimus įgyvendinant ES teisės aktus aplinkosaugos rytyje. Turi nustatyti privalomus kriterijus. Tai vėlgi įstatyminis reikalavimas. Dėl endokrininių disruptorių ES įgyvendins strategiją dėl tam tikrų endokrininių disruptorių. Ir į tai bus atsižvelgiama visuose ES teisės aktuose. Komisaras Potočnik pareiškė, kad dokumentų rinkiniai parengti, parlamentas jų reikalavo, mums jie žadėti komisijos darbo programoje, bet priedo prie to visi tie dalykai išvardyti septintoje veiksmų programoje, kuri patvirtina tarybos ir parlamento. Kas užstrigo? Štai koks mano klausimas. Ir kuri institucija laiko septintąją programą neprivaloma? Mano klausimas skirtas komisijai. Man atrodo, mes visi suvokiame, kur užstrigo tie failai. Ogi komisijos generalinėme sekretoriate jei po šiandieninio posėdžio negausime patikinimo, kad mus pasieks tos nestyvos, tai gal kitame posėdėje gali atvykti generalinis sekretorius ir mums atsiskaityti. Juk generalinė sekretorė turėtų, turėtų vadovauti septintąją veiksmų programą. Kitu atveju aš norėčiau padiskutuosi su komisijos pirmininku. Štai toks mano bendras klausimas, galbūt kolegos leisis į smulkesnius arba atskirų sričių klausimus po to. Manau, dabar turėčiau iš karto žodį suteikti komisijai, kad jie atsiskaitytų kokia situacija pono Eichhout minėtais klausimais. Po to kolegos, kurie nori užduoti klausimų, galės tai padaryti ir komisija turės atsakyti. Komisija. Ačiū ir laba diena. Šiandien pakvietėte mus, kad atsakytume į šį žodinį klausimą pratesant politinius pasisakymus, kuriuos e, anksčiau yra padaręs komisaras Potočnik. Tai įvyko rugsėjo pradžioje. Pirmiausia, noriu patvirtinti, kad komisijos tarnybos laikosi septintosios aplinkosaugos darbų programos. Ji buvo priimta praeitų metų gruodį. Ja patvirtino taryba ir parlamentas, o pasiūlė komisija. Mes programos laikomės ne tik pagal bendrasias linijas, bet ir labai smulkiai. Aš kalbu apie skirtingas iniciatyvas toje programoje. Mes vykdome testinius veiksmus, įgyvendinami tų keturių pasiūlymų turinį. Dėl galimybės pasinaudoti teisingumu ir dėl aplinkosaugos inspekcijų galiu patikinti Jūs, kad tarybos parengė reikiamas iniciatyvas. E, poveikio įvertinimas, kurio reikia pagal procedūras, netgi du poveikio įvertinimai yra buvo pateikti e, komisijos poveikio vertinimo tarybai dėl maisto švaistimo arba maisto atliekų e, prevencijos. Šita iniciatyva galbūt jums geriau žinoma ir matoma. Komisija šią vasarą priėmė pasiūlymą dėl atliekų politikos peržiūros e, ir e, atliekų mažinimo tikslų ES. Komunikatą parengė komisijos e, tarnyba dirbanti su maisto atliekomis. Tačiau tas tekstas nepakliuvo į priimtą komisijos tekstų paketą. Vis dėlto noriu atkreipti dėmesį į vieną elementą įsipareigojimas vykdyti prevencinės priemonės, geriau išmatuoti maisto, pamatuoti, kiek maisto atliekų yra iki 25 metų. Tai numatoma. Ir šitas elementas įtrauktas į teisėkuros pasiūlymą. Kiti elementai, kurios parengė komisijos tarnybos, nebuvo įtraukti į pasiūlymą priimtą iki vasaros atostogų. Dėl endokrininių disruptorių noriu patikinti jūs, kad parengiamasis darbas, moksliniai tyrimai, duomenų rinkimas jau atlikti, tai padarė komisijos tarnybos. Kai kuriais atvejais e, parengiamasis darbas peržengė komisijos kompetencijos ribas, mes pasitelkėme Europos maisto saugos agentūrą ir jungtinį komisijos mokslinio tyrimų centrą. Jie pateikė fundamentinių duomenų, kurie yra būtinai reikalingi moksliniams kriterijams nustatyti. Aš kalbu apie endokrinius disruptorius. Endokrinų disruptorius. Taigi, sakyčiau, bazinis darbas atliktas. E, darbas reikalingas pasiūlymo turiniui parengti. Noriu paminėti, kad vis dėlto kai kurie iš keturių pasiūlymų oficialiai nebuvo įtraukti į komisijos darbų programą 2014 metais. Bent jau nebuvo įtraukti į pirmąjį skyrių tos programos. Jį komisija laiko privalomų skyriumi. Ką tai reiškia? Tam, kad iniciatyva būtų priimta, reikia įgyvendinti dvi sąlygas – techninis parengimas ir politinis sprendimas. Taigi, techninės pasirengimas įvykdytas, pasiūlymų turinys parengtas, bet dar reikia priimti politinį sprendimą, kad reikalas išjudėtų iš startinio taško. Nerealistiška būtų teikti, kad buvo įmanoma priimti, ar įmanoma priimti tokį politinį sprendimą, kai komisija, dabartinė komisija baiginėjo savo darbą per kelis mėnesius. Bazinis parengiamasis darbas atliktas ir bus perduotas būsimai komisijai. Ir jūsų komitetas galės įvertinti mūsų darbą, galės gilintis į tas keturias iniciatyvas ir apsispręsti, pritarti ar nepritarti jų turiniui. Ir diskutuoti apie turinį, svarstyti, kas ir kaip. Štai tokia bendroji informacija. Aš pasiruošęs pagal savo galimybės ir kompetenciją atsakyti jūsų klausimus. Arrivato a questo punto cominciamo. Dėkuoju. Ponas tas pirmasis. Prašom. Pirminkė, aš kalbėsiu apie pasiūlymus dėl maisto. Mane šiek tiek nustebino komisijos atstovo pareiškimas. 2013 m. balandį, jau prieš kurį laiką, pati komisija paskelbė, kad e, pateiks komunikatą apie tvarę maisto politiką. Jie apimtų plačiau negu kad tik maisto švaistimą. Ir buvo pasakyta, kad iki 13 metų pabaigos bus e, pateiktas šis dokumentas ar šiais metais vėliausiai. Komisijos narys Potočnikas parlamento komitete keletą kartų yra pasakęs, kad pasiūlymas ne parengtas ir vos prieš rinkimus jis pasakė, kad komunikatas e, bus e, patvirtintas gegužės 7 komisijoje. Galbūt, spaudžiant Europos komisijos generaliniam sekretoriui ir pačiam ponui Baroso, buvo šis klausimas išbrauktas iš darbo tvarkės, nes buvo bijomasi, kad tai pakenks rinkimų kampanijai ir uh, Buvo pasakyta, kad komunikatas pasirodys po rinkimų. Komisija iš tikrųjų e, pateikė komunikatą apie ekonomiką kaip e, ciklą. E, ten kalbama ir apie maisto atlikas, bet komisija dabar sako, kad komunikatas vis tik tai dar nepasirodys. Ir praėjo devini mėnesiai nuo uh, minėtos datos, jūs dar sakote, kad beliko kelios savaitės prieš pradant naują komisiją darbą ir mm, kodėl reikėtų viską pradėti. Komisijos tarnybos yra parengusios gerą tekstą, daug darbo įdėta, vyko vieša konsultacija. Parlamentas rezoliuciją šio klausimu priėmė 2012 metais ir viskas kaip ir parengta Viena versija to komunikato yra paskelbta, norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie jų rengimo įskaitant komisijos narį Potočniką. Taigi nesuprantu, kodėl komisija kalba apie diskusijas dėl klimato kaitos, e, šiltname efektą sukenčių dujų emisijas ir komisija tuo pačiu metu nedrįsta paskelbti šio dokumento. Tikrai tai yra skandalinga. Skandalinga tai, kad šis dokumentas nepakliuvo į platesnę teisėkūros iniciatyvą ir norėčiau paklausti komisijos atstovo, ar iš tikrųjų yra kažkokių galių virš komisijos nario Potočniko, e, žemės ūkio komisijos, e, už žemės ūkio atsakingo komisijos nario, komisijos narės atsakingas už, narės atsakingas už klimato kaitą. Ir kaip pats pirmininkas Baroso Ar, ar kažkas nestabdo to pasiūlymo? Jeigu taip yra, tai mes turime uh, iškviesti komisijos generalinį sekretorių ar net patį pirmininką Baroso, kad jisai atsisakeitytų mūsų komitetui. Ponas Javor, kolegos. Norėčiau pritarti kolegai ponui Stas ir norėčiau pakalbėti apie aplinkos sauginės inspekcijas. Jos vaidina labai svarbų vaidmenį užtikrinant deramą aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimą. Šis klausimas labai svarbus ir 2008 dar metais Europos parlamentas paragino, kad būtų pateiktas iki 9 metų teisėkros pasiūlymas. Šiuo klausimu dabar jau baigėsi 2014 metai ir Europos parlamentas kol kas dar nieko nematė. Man atrodo, tai yra nepriimtina. Tai e, kelia labai rimtas kliūtis mums įgyvendinant ES aplinkos saugos teisės aktus. Mano klausimas būtų toks. Jį prisijungiu prie pono Stasi. Noriu paklausti, kodėl tas pasiūlymas, kuris pagal mums turimą informaciją buvo jau parengtas metų pradžioje, poveikio vertinimas yra atliktas ir sulauk teigiamos išvados iš valdybos poveikio vertinimo atliktos konsultacijos tarp skirtingų žinybų, tai kodėl šis pasiūlymas kol kas dar neatsidūrė Europos parlamente. E, nes jis parengtas jau buvo prieš vasarą ir padėtis su inspekcijomis yra prasta dar e, rimtesnė e, negu kad su maisto švaistimu įkvojimu, nes šis klausimas apimtas komunikate apie uždarą ekonomikos ciklą. O šis klausimas nepatenka, niekur nesispindi jokiame komunikate ar dokumente. Taigi, kas blokuoja šį pasiūlymą, kodėl jisai neatsidūrė ant mūsų stalo ir kokios yra garantijos, kad naujoji komisija užtikrins, kad jis bus patvirtintas greitai. Dėkuoju. Ponas Gerbrandi, Aldė vardu. Atsiprašau, ponas pirminkė. Norėčiau padėkoti žaliesiems, kad šį klausimą įtraukė darbo tvarkė. Deja, laikas nelabai tikęs bet klausimas pateiktas prieš porą metų. Mm, siūliau parašyti mūsų komiteto vardu pirmininkui Baroso ir pasiskūsti dėl tų pačių dalykų. E, tas klaus, e, ta problema buvo laiko, buvo vadinama Catherine Day stalčiumi, nes ten buvo tarsi kapinynas daug įvairiausių pasiūlymų Ir e, Fischer dabar e, juokėsi garsiai. Prisi, tiksliau matau, įsivaizduoju, kaip jį juokėsi. Ir bijau, kad e, žiūrint dabar į naujosios komisijos programą ir į misiją, pareiškimus apie misiją, ir E, beveik e, galima prilyginti generalinio sekretoriaus tą e, stalčių visam Berlemonto pastatui. Gal pusę pastato užima tie paslėpti dokumentai ir pasiūlymai. Manau, kad visiškai tai yra nepriimtina. Įprastinėme valstybės parlamente, jeigu kažkas ministras e, pažada kažką ir e, neįvykdo pažado, parlamentas balsuoja už e, jo atstatydinimą. Ir aš nežinau, kodėl komisijai pavyksta išsisukti dabar. Baigė jau darbą antroji Baroso komisija ir nebetikiu, kad bus pateikta kažkokių naujų pasiūlymų, bet uh, Tikrai manau, kad tai yra nepriimtina. Jeigu komisija pasakytų, kad, cituoju, laikysi septintosios aplinkosaugos teismų programos nuosekliai, tai man atrodo, kad e, ta septintoji programa gali būti vertinama kaip komisijos veiksmų programa aplinkosaugos srityje. Tai reiškia, kad mes galime vertinti tai kaip e, politinį Junkerio e, komisijos pažadą ateičiai. Tai reiškia, kad bet koks pažadas atsispindinti septintoje programoje, jeigu jis nebus įvyktas komisijos, bus priežastis e, kviesti pirmininką Junkerį atvykti į mūsų komitetą ar į plenarinę sesiją. Jeigu taip yra, tai didžiulė, labai rimta politinė kova tik prasideda. Dabar ponė Aukin. Ačiū. Norėčiau dar e, papildyti tai, kas buvo e, pasakyta. Aš dirbu anksčiau Danijos parlamente. Jeigu e, tai būtų atsitikę, Juk mes kalbame apie teisės aktus ir viskas aišku, ir kodėl dar reikia politinio patvirtinimo jau patvirtintiems mūsų dalykams veiksmų programa. Aš buvau viena iš šešėlinių pranešėjų, dėl jos vyko dėrybos, taryba, visi dalyvavo ir buvo balsuojama. Kaip apie tikrą, nekokį nesąmoningą politinį veiksmą mes kalbame. Aš manau, kad mes visiems turime pasakyti, kad to reikia ir man tai kelia rimtas didžiulis surūpinimą. Danijai e, tai labai aktualu, pavyzdžiui, e, e, galimybė kreiptis į teismą, tai yra mano politinės šeimos tarsi kūdikis, mes norime, kad tai būtų gyvena visose valstybėse narėse, galimybė pasinaudoti, pasinaudoti teisingumo sistema. O ES tai sustabdyta, nors buvo pažadai tam tikri padaryti. Jeigu bus kažkas pakeista, pasakoma, mes sužinosime. Ir tai reiškia, kad piliečiai negali pasinaudoti savo teisę. Tai yra labai rimta. Mes turime stiprinti parlamento ir visos sistemos autoritetą. Ir dabar baisu pasižiūrėjusi tai, kas vyksta E, kas gali būti su naujaja komisija ir su didžiaja koalicija, viskas vėl gali pakliūti į stalčių ir dinkti. Dabar endokrinės sistemos disruptoriai. Mano bent jau šalyje ir tikiuosi, kad daugelį e, kitų šalių tai buvo rimtas klausimas per rinkimų kampaniją. Nes prieš rinkimus buvo paskelbta, bent jau Danijoje, e, tam tikros me, e, medžiaus informacijos apie poveikį negimusiems kūdikiams vaisiui ir taip pat apie e, žalą vyrų vaisingumui. Ir aš labai daug apie tai kalbėjo, kalbėjau. Atsirado įrodymų, kad tikrai tai kenkia vyrų vaisingumui, bet nieko po to nebeivyko nes per kampaniją pažadėjome, kad bus šis klausimas svarstomas, nes mums tai buvo pažadėta. Man atrodo, kad 98 metais paskutinis e, reglamentas patvirtintas šioje srityje. Mes tikrai susitelksime ir tai nebus e, kažkoks susitelkimas prieš komisiją. Mes E, norime įrodyti, kad galime tą padaryti, jeigu norime užsitikrinti tam tikro savo svorį. Ir mes turime ne tik potočnikui, bet ir tam airių vaiduokliui, kurį matėme keletą kartų pasakyti. Aš tikiuosi išgirsti atsakymą. Grazie, abbiamo adesso. Dėkoju. Ir paskutinis pasisakymas, kolega Torvaldsen. Daugiau kalbėtojų regisi nėra. Ir paskui leisime komisijai atsakyti. Hmm. E, liūdna, galiu pasakyti, kad liūdna buvo klausytis to, ką sakė komisija. Trumpai e, kalbama buvo pasakyta, kad viskas padaryta, bet niekas neįvyko. Aš e, apie Rusijos kolhozą jums anegdotą galiu papasakoti iš e, ketvirto dešimtmečio. Kai sakoma Stalinui, mes viską padarėme, bet derliaus nesurinkome. Ačiū dabar komisija sureaguos į klausimus. Dėkuoju, gerbimas pirmininkė. Bandysiu bendrai atsakyti, reaguodamas, atsakydamas e, tuos elementus, e, kuriuos galiu sureaguoti. Jeigu laikas, e, laikas praėjo, bet mes e, bandėme kaip galima geriau pasinaudoti tuo laiku, atlikdami savo darbą, pasinaudodami mokslininkų e, išvadomis, argumentais. E, dirbome su mokslininkais, su e, specialistų tinklais, aplinkos saugos inspektoriais pavyzdžiui, ar e, kitų sričių specialistais, norėjome e, padidinti idėjų tam tikrų primtinamumą. Komisijos, apie ke, komisijos ketinimus, jų pagrindą taip pat dirbome su valstybėmis narėmis ir toliau tą darysime tam, kad palengvintume idėjų priimtinamumą. Ir kad palengvintume tų pasiūlymų kelią, kai jie bus patvirtinti. Paskutinis dar pastebėjimas, kurį norėčiau padaryti. Vienas iš jūsų kalbėjote būtent apie tai. Tai yra faktas, kad parlamentui labai e, rūpi šis klausimas, šis susirūpinimas yra visiškai pateisinamas. Kalbu apie tai, kas vyksta realiame pasaulyje. Mes negalime nusigręžti, užsimerkti prieš įvykius. Ir reikia galvoti apie veiksmų pateisinimą, bet tas pateisinimas nebūtų protingas. Mes e, manome, kad parlamento teisėtas domėjimas šiais klausimais turėtų išlikti, o mes palaikysime dialogą apie esminius dalykus ir jeigu parlamentas pritars komisijos veiksmams šiuose srityse, E, nebus taip, kad politinio signalo niekas neišgirs. Jis bus išgirstas. Ačiū. Ringraziamo la Commissione per. E, Ačiū Europos komisijos atstovai. Už pateiktą atsakymą. Tuo būdu baigsime savo posėdį šiandien, rytoj 10 val. po koordinatorių posėdžių mūsų darbas tęsis toliau. Dėkuoju visiems ir gero vakaro.